pietų. Dabar pereisime prie kito šios dienos darbo tvarkės punkto. Tai yra Europos parlamento vicepirmininkų rinkimai. Esu gavęs tokias kandidatų pavardės. Roberta Angelili, Izabel Durant, Kaminski Michal Tomaš, Kochmerin Silvana, Kratsa Cagaropolų Rodi, Stavros Lambrinidis, Macmillan Scott Edward, Marinės Martinės Miguel Angel, Pitella Giovanni, Rodberen Dagmar, Ručė Klibor, Šmitpal, Vidal Kvadras Alejo, Bolis Diana, Vyland Rainer. Turime daugiau negu 14 kandidatų, o vietų vicepirmininko yra 14. Dėl to reikėtų balsuoti dėl kandidatų. Dabar bus rengiamas pirmas balsavimo etapas. E, žmonės paskirti prie balsadėžių bus tie patys, kurie buvo paskirti per pirmininko rinkimus, taigi prašau visų atitinkamų asmenų nueiti prie balsadėžių ir jie balsuos paskutiniai. Pakartosiu, kadangi kandidatų yra daugiau negu vietų pagal 15 straipsnio pirmąją dalį mūsų darbo tvarkos taisyklių turime balsuoti slaptų balsavimu dėl kandidatų. Aš jums pacituosiu, e, kaip turime balsuoti. Balsuojama vienas biuletenis ir balsuojama dėl kandidatų. Aš ką tik taip jums pasakiau e, labai svarbų dalyką iš mūsų darbo tvarkos taisyklių apie tai, ką mes turime darysime per e, ateinančias minutės. Pirmajame etape turime 14 vietų. Kandidatai, kurie surinks absoliučią balsų daugumą, bus išrinkti. Jeigu kandidatų skaičius bus mažesnis negu vietų skaičius, tada bus renkamas antras balsavimas likusiams vietoms užimti. Jeigu reikalingas trečias balsavimas, į likusias vietas išrenkiami daugiausia balsų surinkę kandidatai. Taigi bus taikomos paprastosios daugumos principas. Norėčiau Jums pranešti, kad vokai su kortelėmis arba biuletenės yra platinami, taigi prašau naudoti tik tai tas korteles, kurias gausite, pažymėkite pavardės kandidatų, kurias norite pasirinkti. Kaip jau sakiau, vietų yra 14, jūs galite balsuoti, jūs turite 14 balsų Jeigu bus pažymėta daugiau kaip 14 žmonių pavardės, tai biuletenis bus laikomas negaliojamo. Jeigu jūs norite ką nors pataisyti, pakvieskite salės prižiūrėtoją, jis jums duos naują kortelę, o senoji bus sunaikinta. Bet koks prierašas, užrašas ar bet koks pažymėjimas daugiau negu 14 kandidatų reikš, kad jūsų balsas bus negaliojantis. Kai pažymėsite e, kandidatus, tada e, biuletenį įdėkite į voką. Kolegos, pradedame balsuoti. I would like to ask if it is connected with election. Mes dabar balsuojame. Ir jeigu norit pasisakyti, aš jums suteiksiu žodį, jeigu tai dėl rinkimų. Ar koks nors minimalus reikalavimas yra balsuoti? Ne? Ačiū. Dėkoju Jums už klausimą, ponė Sairi. Pone Sairi, labai ačiū už klausimą. Ne apie minimalų skaičių kalbame. Jūs galite balsuoti, nebalsuoti už vieną ar už du žmonės, kaip norite. Ačiū už klausimą. Proszę Państwa, koleżanki i koledzy. Pone ir ponios, kolegos, noriu paprašyti, paklausti jūsų, ar dar yra kas nebalsavo. Jacekai, prašom, skubėkit. Palauksime jūsų, kiek tik reikės, kiek tik norit. E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 kurie iš jūsų labai greitai judate, suprantu, nori dalyvauti rinkimuose. Taigi, jeigu norit dar balsuoti, matau, kad skubate, tai greitai.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 Anybody... Dar kartą klausiu, ar dar kas nors norite balsuoti? Trečią kartą klausiu, ar dar kas nors norėtų balsuoti? Well, Ponai ir ponios. Balsavimą baigiame. Pakartoju, balsavimas yra baigtas. Prašyčiau balsų skaičiuotojų eiti į salę R0180. Dabar e, skelbiu pertrauką ir kai balsai bus suskaičiuoti, pradėsime tęsime darbą. Iki to laiko tikriausiai 45 minučių pertrauka bus skelbiama, bent jau neilgesnė pertrauka bus kaip vienos valandos. O dabar daroma pertrauka.